Good evening to everybody. I would like to welcome. Labas vakaras visiems. Norėčiau pasisveikinti su nacionaliniu parlamentu atstovais. Sveiki atvykę į tarp parlamentinio komiteto susitikimą. Džiaugiuosi Jūs matydama. Posėdis bus padalintas į dvi sesijas. Pirmiausia, kalbėsime apie Europinę vaiko garantiją kaip priemonę kovojant su skurdu. O antrasis klausimas bus skirtas sąžiningam minimaliam mėnesiniam atlyginimui MMA. Prieš pereinant prie mūsų diskusijų turinio, tokių esminių klausimų, dar trumpai pristatysiu e, tam tikrus organizacinius aspektus. Pasisakymo kortelės yra, yra m, mm, padėtos salėje ir jas turi užpildyti tie nacionalinių parlamento atstovai, kurie nori pasisakyti. Štai tokios e, baltos kortelės ar, ar sąrašai. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad pirmoji ir antroji sesija turi skirtingas korteles. Pasisakymo laikas bus skirstoma štai pagal tokią formulę. Trys nacionaliniai parlamentarai pasisakys, tada vienas parlamento narys ir dar trys nacionalinių parlamento atstovai ir taip toliau. Tokia tvarka. Gali būti, kad teks šiek tiek pakoreguoti šią formulę diskusijų metu, tačiau pirminis planas būtų būtent toks. Dabar suteiksiu žodį Gordon Maras. Jis yra e, darbo, e, pensijų ir socialinių teisų komiteto Kroatijos parlamente pirmininkas. Jis pirmininkaus tolesniai posėdžio daliai. Ačiū labai. Toliau tęsiu pirmininkavimą Kroatų kalba, tad siūlyčiau užsidėti ausines ir susirasti reikalingą kanalą. Gerbiami ponios ir ponai, gerbiama Duriš Nikolosovna, labai džiaugiuosi, turėdamas galimybę kreiptis į nacionalinių parlamento narius, į Europos parlamento narius. Džiaugiuosi, kad šiandieną turime tokią puikią galimybę pakalbėti apie šias dvi svarbes temas. Pirmiausia, Europos vaiko garantija kaip priemonė kovojant su skurdu. Pradėsime būtent nuo šios temos, nes puikiai suprantame, kokia svarbi demografija yra šiandienos pasaulyje. Puikiai žinome, kad visų mūsų pastangos yra svarbios. Labai svarbu užtikrinti panašius, jeigu ir ne vienodus, tai bent jau panašius standartus visiems mūsų piliečiams, visiems tiems, kurie gyvena ES. Mano nuomonė, tai labai svarbi tema, ypač atsižvelgianti tai, kad mūsų visuomenė senėja. Puikiai žinote, kad privalome investuoti į ateitį, o vaikai, kaip žinia, yra mūsų ateitis. Taip, laukia daug iššūkių ir tie iššūkiai reikalauja, kad kuo skubiau į juos sureaguotume. Labai džiaugiamės, kad naujoji ES komisija pripažįsta šios temos svarbą. Netgi yra paskirtas asmo, kuris tiesiogiai atsakingas už demografijos klausimus. Todėl per daug nedelsiu ir suteiksiu žodį poniai Dubravkai Šuicai, ji yra Europos komisijos vicepirmininkė, atsakinga už demokratiją ir demografiją. Dėkoju pirmininkė Maras. Komisarė Šmitai, gerbiami nacionalinių parlamentų nariai, Europos parlamento nariai. Visų pirma, norėčiau padėkoti už suteiktą galimybę pasisakyti šiandienos susitikime, išsakyti nuomonę dėl vaiko garantijų. Aš žinau, kad kolegos Žentilonai ir Dobrovski šiandieną aptarė Europos semestro klausimus jau. Ir taip pat E, norėčiau prisijungti prie ponios von der Leyen pareiškimo, e, kurio metu jį pristatė Europos semestrą. Labai džiaugiuosi tuo, kad Europos parlamentas skiria dėmesį vaiko garantijai ir vertina tai kaip Europos semestro dalį. Uršula von der Leyen kalbėjo apie tai, kad reikia daugiau investuoti į mūsų vaikų ateitį. Tikrai labai aiški žinia, kuri buvo pasiusta. Pone van der Leyen daug dėmesio skiria šiam klausimui ir kalba apie tas aplinkybės, kokiamis vaikai auga. Europos Sąjungoje ypač daug dėmesio jis skiria vaikų skurdui. Kartu su kolega Nikola Šmit mes siekime pristatyti vaiko garantijos schemą 21 metais. Neabejoju, kad nariai dalyvaujantys šiandienos posėdėje pritars man. Aš manau, kad vaikai turi turėti teisę gauti prieigą prie paslaugų ir paramos visos savo paauglystės ir vaikystės metu. Vaiko teisų apsauga ir užtikrinimas yra numatyti trečiajame ES sutarties straipsnėje. O koks vaidmuo tenka Europos komisijai šiuo atveju? Labai svarbu uh, suteikti reikalingą paramą valstybėms narėms jų veikloje susijusioje su vaikais. 17 metais e, buvo pasižadėta, kad vaikų teisės, vaikų gerovė taps vienu iš kertinių ramšių, iš socialinių teisų ramšių. Aš jau ir pati buvau minėjusi, kad ir mano prioritetas yra investuoti į vaikus. Ir toliau laikausi savo įsipareigojimo, taip pat norėčiau pabrėžti, kad man reikalinga jūsų parama, siekiant užtikrinti, kad žodžiai taptų realiais apčiuopiamais darbais 2013 metais buvo pradėta įgyventi speciali iniciatyva pavadinta Breaking the Cycle of Disadvantage. Tai yra skurdo ciklo nutraukimas. Labai svarbu investuoti reikalingus išteklius į paslaugų kokybės gerinimą reikia užtikrinti, kad vaikai turėtų galimybę dalyvauti demokratinėje ES veikloje, Europos lygmenių reikia užtikrinti, kad speciali vaiko garantija padėtų panaikinti dabar egzistuojančias kliūtis, kurios atsiranda nacionalinių lygmenių. Ypač turiuomenyje tas kliūtis, kurios trukdo vaikams pasinaudoti atitinkamomis paslaugomis, tai yra paslaugos, kurios yra būtinos jų geroviai ir asmens vystimuisi. Tokia speciali vaiko garantija taip pat turėtų apimti paramą mažas pajamas gaunantiems piliečiams E, taip pat turėtų užtikrinti nemokamą prieigą prie švietimo, sveikatos apsaugos sistemų, e, turėtų būti užtikrinama ir tinkama mytyba, kiti svarbus elementai. Komisija šiuo metu dar vertina vaiko garantijos turinį, e, tam tikrus laiko terminus ir ga, galima įgyvendinimo planą. Kolega Šmit taip pat pakalbės su jumis apie konkretesnius įgyvendinimo aspektus susijusius su šiuo svarbiu klausimu. Man pačiai atrodė labai svarbu parengti išsame strategiją skirtą vaikų teisėms. Kol kas tai dar tik pradinėme etape esantis e, procesas, tačiau norime įtraukti e, pažeidžiamus vaikus, kad jie būtų saugomi ir internete, ir realiame gyvenime. Taip pat siekiame, kad būtų kovojama su smurtu turbūt nudžiugsite išgirdę, kad ši strategija taip pat turėtų skatinti vaikų dalyvavimą ES demokratinėme gyvenime. Ir mintis yra tokia. E, Europos ateities konferencijos e, kontekste taip pat būtų galima įtraukti ir vaikų dialogus, e, specialias vasaros stovyklas, kažkokias kitas temas, kurias pasiūlytų patys vaikai. Komisija jau dabar mes grįšiu su vaikais, su jaunimu, organizuodama specialias e, programas, į kurias įtraukiamos mokyklos. Norėčiau paminėti, kad labai svarbu saugoti ir migrantus vaikus, taip pat nelydimus nepilnamečius. Tai yra vieni labiausiai pažydžiamų vaikų ar asmenų mūsų visuomenėje šiuo metu. Mes negalime sauliaisti apleisti tų jaunų žmonių ir palikti juos nuo šalyje. Priminsiu trečią sutarties dėl ES veikimo straipsnį, trečiojo dalį, taip pat e, pamatinių teisų hartijos 34, 33 straipsnį. Taip pat speciali e, europinė darbo tvarkė yra skirta vaikų teisėms, reikia nepamiršti ir Junktinių tautų konvencijos skirtos vaikų teisėms. Visos ES valstybės narės yra pasirašysios šią konvenciją Be abejo, labai svarbu vykdyti plačias konsultacijas su suinteresuotomis šalimis, su pilietinė visuomenė, nevyriausybinėmis organizacijomis. Tačiau dėl ko mes tai darysime? Kodėl? Tai darysime būtent dėl vaikų. Todėl labai svarbu išgirsti ir jų balsą, juos išklausyti. Kaip jau minėjau, į jų nuomonės, į jų poreikius labai svarbu atsižvelgti. Greičiausiai strategija bus patvirtinta 21 metų pirmąjį, pirmąjį pusmetį, ir, gerbiami nariai, mes visi kažkada buvome vaikais. Man atrodo labai svarbu, kad kiekvienas vaikas turėtų teisę ir e, prieigą prie vienodų galimybių žengti į gyvenimą. Labai svarbu, kad būtų atsižvelgiama į tas vaikų teisės, kad būtų įsiklausoma ir į vaikų balsus, organizuojant, pavyzdžiui, konferenciją dėl Europos ateities. Mūsų darbas turi būti pagrystas socialinės apsaugos mechanizmais. Reikia siekti, kad taip pat laikytumėmės ir jungtinių tautų darnaus vystimosi darbo atvarkės skirtos ir dešimtiesiems metams. Man atrodo, kad ši strategija turi puikią galimybę sukurti papildomą pridėtinę vertę, užtikrinant vaiko teisų apsaugą pasauliniu mastu taip pat. Tai suteiks galimybę uh, E, vykdyti diskusijas e, įvairiais daugiašaliais e, lygmenimis. Taip pat norėčiau priminti, kad vaikų teisės yra pamatinės universalios teisės. Ir vaikas lieka vaiku, nepaisant to, kurioje pasaulio vietoje jis gyvena ar atsidūrė dėl tam tikrų aplinkybių. Dėkui. Dėkui. Ačiū poniai Šuicai. Dėkoju už jūsų įžanginį pasisakymą. Labai viliuosi, kad jūsų planas apima ir um, vaikų apsaugą internete, vaikų galimybę naudotis internetu. Štai šiandieną mano dukra paskambino man ir pasakė, tikrai ne tai, kad aš tave tėti myliu ar pasilgo, ji tiesiog šūktelėjo tėti, internetas neveikia namie, ką man daryti. Tokia yra realybė gyvenimo dabar. Tikrai Vaikai turi įvairiausių jiems svarbių prioritetų, o dabar suteiksiu žodį ponui Nikolė Šmit, jis yra ES komisaras dirbantis su e, darbų ir socialinių teisų klausimais. Much, uh, Labai ačiū, pirmininkė. Gerbiami parlamentų nariai. <clears throat> Na, leiskite pradėti nuo to, kad aš labai džiaugiuosi dalyvaudamas diskusijoje tokia svarbia tema. Tiesą sakant, būtent čia Europos parlamente gerbiami parlamentarai, vaiko garantija ir buvo, ir gimė faktiškai. Aš puikiai atsimenu, kad 2015 metais dalyvavau seminare, kurioje pirmininkavo vienas iš mūsų kolegų esančių čia. ir tuo metu atstovau pirmininkaujančiam Luksemburgui, kada ta idėja buvo suformuoluota ir pateikta kaip pasiūlymas. Na ir kaip žinote, e, komisijos pirmininkė, kaip jau kolegė minėjo, Šula van der Leyen, pažadėjo plėtoti šitą vaiko garantijos idėją tam, kad iš tikrųjų būtų galima aprūpinti kiekvieną vaiką, kuriam reikalingas toks aprūpinimas. Be abejo, tai remiasi platesnių e, socialinių teisių ramščių ir atinkamams iniciatyvomis. Na ir aš e, Ehm, norėčiau pabrėžti be abejo, kad mano kolegė ehm, rengia ir pristatys ehm, išsamesnę strategiją dėl vaikų teisų gyvendinimo. Na, o šiaip kalbant plačiai prasme, be abejo, skurdas paveikia visą šeimą. Ir vaikus, ir tėvus. Visi, kurie gyvena skurde, yra to skurdo paliečiami. Ir dėl to E, tam tikros priemonės skirtos vaikam gyventiems skurde be abejo padės spręsti bendrai skurdo problemą kaip po tokią. Tačiau tuo pačiu be abejo padės pagerinti tų vaikų gyvenimą ir e, atversiems naujų galimybių. Kalbant apie tėvus, be abejo, jums reikia lygių galimybių ir e, orių darbo vietų, oriai apmokamų darbo vietų, taip pat užtikrinti apmokymus, permokymus, e, profesinį rengimą, nes tai leis jiems įsilieti darbo rinką. Be abejo, kitoje sesijoje mes kalbėsime ir apie sąžiningą minimalų atlyginimą. Iškart noriu pasakyti, kad tai būtų priemonė, viena iš priemonių, vienas iš instrumentų, kuris padės užtikrinti tiek tėvų, tiek vaikų orų pragyvenimą. Svarbu užtikrinti E, socialinę apsaugą ir prieigą prie svarbiausių socialinių paslaugų, nes tai irgi padeda kovoti su atskirtimi ir skurdu. Europos socialinių teisių ramstis, kurį taip pat paskelbė Europos parlamentas, tai yra jūs, akcentuoja vaikų teisės į ankstyvą aprūpintą jaunystę ir e, tinkamą priežiūrą. Ten sakoma, kad kiekvienas vaikas turi teisę e, būti apsaugotas nuo skurdo. Ir tie vaikai, kurie yra gimę kažkokio tai nepalankiojo aplinkoj, jie turi teisę tikėtis, kad e, jam bus sudarytos lygios galimybės. Tokiu būdu kiekvienas vaikas galės e, nešti visuomenę savo pridėtinės vertės. Na ir be abejo, labai svarbu, kad būtų sumažintas ES esančių vaikų, kuriems grėsia skurdas. Nes dabar beveik 19 milijonų vaikų vienaip ar kitaip susiduria su skurdu e, visose 27 ES valstybėse. Na, tuo metu, kai buvo e, vykdoma apskaita, Junktinė karalystė taip pat buvo narė ir reikėtų pridėti dar 4 milijonus vaikų. Taigi iš viso ta, tuo metinė ES tai buvo 23 milijonai vaikų. Na ir vienas bendras brošas, kad su skurdu susiduria visų valstybių narių, net ir turtingųjų vaikai. Tam tikra dalis jų yra paliesti. Taigi labai svarbu, kad valstybės narės imtųsi tam tikrų priemonių, įgyvendamos politikos prioritetus ir užtikrindamos e, tinkamą nacionalinį finansavimą. Sąjunga be abejo gali vaidinti svarbu vaidmenį, kovojant su vaikų skurdu, skatindama e, inovacijas, nukreipdama tinkamas investicijas reikiamą linkme ir padėdama kurti inovatyvę naują struktūrą. Na, o drauge turi be abejo bendradarbiauti ir valstybės narės, kurios jau vietose įgyvendintų visą tai, tam, kad ta politika būtų nukreipta tinkama linkme. E, kalbant apie politikos instrumentų rengimą, aš pilnai pritariu jūsų pasirižimui e, pirmiausiai orientuotis į vaikus, kurie turi tam tikrų poreikių. E, Iš tikrųjų, jeigu investuojama bus į, tarkim, kokybišką e, švietimą arba auklėjimą ankstyvoje jaunystėje, e, mokyklų tobulinimą, sveikatos apsaugą, e, tinkamą aprūpinimą būstų, e, visą tai leistų e, pašalinti dalį tų e, nepalankių aplinkybių, kurios atsiduria kai kurie vaikai gyventi skurde. E, Na ir galima kalbėti apie keletą instrumentų, todėl pirmiausia komisija ketina remtis e, tinkamumo tyrimais arba analizėmis, kurios buvo atliktos būtent parlamento pagėdavimu. Tam, kad galėtų parengti tinkamas politikas. Viena iš priemonių būtų tokia, viena iš tokių priemonių būtų vaikų garantija. E, kaip jau minėta, priemonės, kurios atneša naudos tėvams, be abejo, duos naudos ir vaikams. Komisija taip pat parengs išsame kovos skurdu e, strategiją, e, kuri padės valstybėm narėms spręsti skurdo problemą apskritai. Ir be abejo, vaikų skurdas bus vienas iš svarbiausių elementų. Kalbant apie Europos e, socialinių teisių ramsti. Tai yra kitas instrumentas ir jis be abejo taip pat mus įkvepia kurti tam tikras politikas e, socialiniai atskaičiai mažinti, darbo vietoms užtikrinti, investicijoms į socialinę apsaugą, švietimą, prieinamas socialinės paslaugas ir be kita ko taip pat e, įperkamą prieinamą būstą. 2021 metais po visokių konsultacijų su įvairioms interesuotam grupėms, subjektais ir panašiai, po tam tikrų parengiamųjų priemonių E, ir po ilgų konsultacijų dėl teisingos socialinės e, Europos reikiamų garantijų mes kitame būtent pristatyti šitą pasiūlymą. Ir, ir be abejo, kažkaip e, parlamento iniciatyvos irgi labai padeda komisijai šioje veikloje ir mes toliau ketiname remtis įvairiais bandomaisiais, pilotiniais projektais. Štai dar vakar uždarėme vieną iš parengiamųjų projektų, kuris buvo vykdomas būtent po tam tikros mm, galimybių studijos ir dabar e, bus vykdomi kiti tolesni etapai. Labai svarbu, kad e, taip pat būtų panaudojamas ir ES finansavimas, be kitako ES fondo plus lėšos. Gerbėm parlamentarai, nuo praeitų metų balandžio jūs paminėjote, kad finansavimas iš SF, plus, e, kuris būtų skirtas vaiko garantijai užtikrinti, turėtų būti orientuotas pirmiausiai į skurdžiausiai gyvenčius vaikus. Buvo kalbama apie 4,50 e, milijardo eurų ir buvo e, reikalaujama, kad bent jau 5 procentai SF plus lėšų būtų uh, skirta įgyvendinti būtent komisijos rekomendacijoms dėl investicijų į vaikų gerovę. E, mes artimai sekėme, kaip vyko trialogai šio klausimu, tačiau e, pradėjome ne nuo nulio. Europos fondai jau padeda daugeliu vaikų, kurie yra nepalankiose sąlygose. Todėl dabar tikslas būtų tiesiog užtikrinti adekvačius išteklius, kurie leistų toliau tos vaikus remti. Vien europinio finansavimo be abejo nepakaks tam, kad e, milijonus vaikų ištrauktume iš skurdo. Nacionalinis finansavimas taip pat yra būtinas. Ir būtina, kad vyktų diskusijos nacionaliniu mastu. Kaip spręsti vaikų skurdo problemą ir kaip vaiko garantiją galima būtų gyvendinti vietose. Čia nacionalinių parlamentų vaidmuo, o šiandieną nacionalinius parlamentus čia atstovauja kai kurie iš jūsų, yra iš tikrųjų labai svarbus elementas. Jeigu gerai e, ir tikslingai bus nukreiptos Europos socialinių ir kitų fondų lėšos, mes iš tikrųjų galime tikėtis realių pokyčių. Tačiau visų pirma, reikalingas aiškus, stiprus įsipareigojimas visais lygmenimis, nuo europinio iki vietinio, kad būtų investuojama į vaikus ir būtų kuriama e, stipri, tvirta, atspari visuomenė kaip jau e, pirmininkė Šuica, bet taip pat ir komisijos pirmininkė, kaip yra minėjusi, iš tikrųjų bus įtraukta į Europos semestro vadinamasis e, specifinės valstybėms skirtas rekomendacijas. Taigi, diskusijos vyks be abejo įtraukiant ne tik tai nacionalinės vyriausybės, bet ir nacionalinius parlamentus, o taip pat regionų bei vietos valdžios institucijas. Tai yra visus interesuotus subjektus. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Ponui Nikolai Šmit, Europos komisarų atsakingam už e, užimtumą uh, ir socialinės teisės. O dabar steiksiu žodį Eduardo Baroko de Melo, Portugalijos parlamento nariui. Dear co-chairs from the European Parliament. Europos parlamentui pirmininkaujančios Kroatijos kaip e, pirmininkai, komisijos vicepirmininkai ir komisarė. Pirmiausia, noriu padėkoti už kvietimą atvykti į Europos parlamentą ir pasidalyti savo mintimis. Diskusija organizuota labai laiku ir matome, kad dabar dėmesys krypsta nuo finansų ir griežtų priemonių prie naujo naratyvo, tai yra stiprios socialinės Europos. Ir tai patenka į Europos socialinių teisių ramščio 11 punktą. 21 metais Europos komisija yra įsipareigojusi parengti Europos socialinių žmogaus teisų įgyvendinimo planą. Ir 21-aisiais turėtų būti pateiktas komisijos pasiūlymas, todėl dabar yra pats tinkamiausias laikas pateikti mums savo pasiūlymus. Vaikų skurdas yra tikrai didžiulis. 19 komisijos e, pateiktas e, tyrimas rodo, kad 21 procentas Europos vaikų e, išgyvena pajamų skurdą, 8 procentai gyvena dideliame materialinėme nepritikliuje ir 9 procentai bedarbių šeimose o kai kurie vaikai gyvena apskritai, patiria visas šis, šias tris būsenas. E, taigi vaikų skurdas e, įvairuoja valstybėse narėse. 14 metų duomenys rodo, kad Rumunijoje ir Bulgarijoje 70 procentų vaikų e, išgyvena materialinį nepriteklių. Ir dėl to vaikų skurdas yra ir Europos problema, ir e, taip pat tai išryškina neligybės tarp valstybių narių. 13 metais buvo pateiktos tarybos rekomendacijos, tačiau maža pažangos. Valstybėse narėse proveržio jokio nepastebėta, kovojant su vaikų skurdu. Dėl to Europos parlamentas patvirtino 15 metų rūp, mm, lapkričio mėnesį rezoliuciją dėl Europos vaikų garantijos, o paskiau e, papildomą rezoliuciją dėl ESF ir finansavimo 19 metų balandį. Mano šalyje 15 metais <clears throat> e, vaikų skurdo rizika E, gavus socialinę paramą tarp e, iki 18 metų jaunimo amžiaus grupėje yra didesnė nei tarp kitų e, gyventojų grupių. Suprantame, kad mums reikia kryptingų politikų, kryptingų sprendimų, <clears throat> reikia plėsti apmokamas tėvystės atostogas, gerinti vaikų priežiūros tinklą, investuoti į aprūpinti vaikus būstų ir panašiai. Tai mums reikia spręsti daugia pakopį fenomeno visus aspektus, užtikrinti laisvą švietimą, prieigą prie būsto, mytybą ir kitus dalykus. Taigi reikia struktūrinių reformų ir reikia investuoti į ES gerovę. Dėl to mes turime akcentuoti tokius dalykus komisija su valstybėmis narėmis turėtų pabrėžti, kokie yra bendri tikslai, kovant su vaikų e, skurdu. Tai taip pat turėtų būti Europos semestro dalimi. Komisija turi parengti rodiklius, e, taip pat ir socialinius rodiklius, kurie galėtų būti valstybėms narėms tam tikras e, atskaitos taškas, E, renkti nacionalinės reformų programas. Vaikų garantija turi tapti prioritetu naudojant Europos fondus. Ir Europos partijos Europos parlamente pritarė, kad reikia skirti 5,9 milijardų eurų ESF plus fonde ir taip pat e, DFP 21-27 metams reikėtų skirti 5 procentus išlaidų. Tačiau mes susirūpinę, kad dabartinė DFP, kurią pateikė praeitą penktadienį Europos taryba, yra sumažinamas ESF plus fondo finansavimas 1,7 milijardų eurų, palyginus su pradiniu Suomijos pasiūlymu. Tai jeigu mes kalbame apie vaiko garantiją, kurią pabrėžia komisijos pirmininkė, tai mes turėtume integruoti Europos socialinį fondą plus į DFP. Taip pat svarbu ir valstybių narių atsakomybė. Jos prisideda prie bendro principo formavimo. Pagal ESF plus fondą teikiama parama turi būti grindžiama vienodais principais rengiant vaikų garantijos schemą Reikia bendradarbiauti tarp socialinių e, tarnybų, nevyriausybinio organizacijų, švietimo bendruomenės, e, verslo, darbdavių organizacijų ir kitų e, suinteresuotų subjektų. Tik tai tokiu būdu mes tikės, galime tikėtis pozityvių pokyčių, kaip pastebėjo komisijos vicepirmininkė Dubravka Šuica. Tai turėtų būti tikrai įtraukta į konferencijos dėl Europos ateities darbo tvarkė. Ir tai yra tikrai vienintelė galimybė šitą temą įtraukti į mūsų diskusijų centrą. Uh, Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį to paprašysiems nariams turiu skirti po dvi minutės kiekvienam. Pradėkime nuo Vaiko Starovič iš Slovenijos. Sveiki visi, kalbėsiu sloveniškai. Pirmiausia, noriu pasakyti, jog labai džiaugiuosi girdėdamas, kad vienas iš dabartinės komisijos kadencijos prioritetų yra socialinis, socialinių teisų ramstis. Man atrodo, kad tai labai prisidės prie sažiningesnės Europos kūrimo, didesnio solidarumo ir labiau integruotos Europos. Mane džiugina ir tai, jog kalbate apie specialią vaiko garantiją. Tai labai svarbu vaikams, ypač vaikams susidurintiems su tam tikrais sunkumais, nes jie nori, kad jiems būtų sukurtos vienodos galimybės. Skurdas e, yra e, didžiulį poveikį turinti problema, jį takoja fizinį, psichinį vystimasi. Tai net gali paveikti smegenų vystimasi, tai įrodė moksliniai tyrimai atlikti neuropsichologijos rytyje tai netiek yra susiję su kažkokiu tai materialiniu daiktų trūkumu, tai labiau yra susiję su socialinio kapitalo trūkumu. Ir kalbu tiek ir apie berniukus, tiek ir apie mergaitės, kurie gyvena skurde. Natūralu, kad tokie vaikai tiesiog neturi vienodų, vienodo išeities taško, to startinio taško. Vaikai užaugę skurde dažniausiai ir toliau susiduria su sunkumais, Jie nesulaukia to rūpešio, e, tos paramos vaikystėje ir mokykloje, jie nėra lygų savo bendramžiams, jie susiduria su socialinė atskirtimi, tad negali pilnai išnaudoti savo turimo potencialo. Juos e, tiesiog apriboja e, tie sunkumai, su kuriais susiduria jų šeima ir taip pat užsikūrė tas toks užburtas ratas, kurio tiesiog neįmanoma nutraukti. Naujausi Eurostat duomenys rodo, kad rizika vaikams Slovenijoje susidurti su skurdu bei socialinė skirtimi yra žemiausia visoje Europos Sąjungoje. Tačiau vis tiek 13,1 procento vaikų su tuo susiduria mūsų šalyje. Dėkui dabar žodis poniai Svetlanai Angelovai iš Bulgarijos. Gerbiamas pirmininkė, ponės ir ponai. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi turėdama galimybę pasidalinti savo nuomonę e, tokiais svarbiais klausimais socialinėje srityje. Man atrodo, tai labai svarbus klausimai ir svarbios užduotis aktualios visoms ES institucijoms. Bulgarija mano, kad ir toliau reikia plėtoti, vystyti tą socialinę dimenciją ES. Džiaugiuosi, kad tai yra vienas Europos komisijos prioritetų. Taip pat manome, kad labai svarbu, jog e, vaiko garantijos iniciatyva, kurią pasiūlė ES parlamentas, būtų viena pagrindinių naujosios ES komisijos iniciatyvų socialinėje srityje. Tai yra ta tema, kuri mums Bulgarijoje yra labai svarbi ne tik nacionalinių lygmenių, tačiau ir europinių lygmenių. Tai buvo pagrindinė e, socialinė tema, kai Bulgarija pirmininkavo ES e, tarybai 18 metais. Buvo patvirtintos e, tikrai ne vienos išvados tarybos lygmenių, orientuotos į tai, kad mažėtų skurtas, didėtų socialinė įtrauktis. Buvo sukurta speciali politika vaikams e, susijusi su vaikų priežiūra. Tai yra viena pagrindinių reformų, kurią įgyvendiname Bulgarijoje. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų e, dėmesį į tą ankstyvąjį vystimasi, tai yra vaiko amžius iki septyniarių metų. Tai ypač orientuota į tas šeimas, kuriuose auga vaikų turinčių negalę. Mes manome, kad tik kompleksiškas horizontalus požiūris, kuris yra įgyvendinamas bendradarbiaujant su suinteresuotomis šalimis, gali duoti teigiamų rezultatų. Todėl Bulgarija yra pasirengusi aktyviai dalyvauti tame procese. Ji prisidės prie naujų iniciatyvų susijusių su vaiko garantijos iniciatyva Europinių lygmenių. Dėkui. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį Evitai Grosai Zalytei iš Latvijos. Kalbėtoje neįsijungusi mikrofono kalba. Įsijunkite mikrofoną, prašau. Per keletą pastarųjų metų Latvija jau e, daug daugiau dėmesio ėmė skirti toms šeimoms, kuriuose vaikai susiduria su e, skurdu. Ir demografiniai klausimai tapo prioritetu mūsų šalyje. Mes šiuo metu bandome įvertinti, kaip būtų galima labiau paremti tokias su sunkumai susidurinčias šeimas. O kalbant apie garantijas, Taip, tai svarbus klausimas visoje ES, svarbus valstybėse narėse. Reikia užtikrinti, kad būtų sudarytos panašios galimybės, e, pavyzdžiui, užtikrinant e, sąlygas e, gauti vaiko priežiūros paslaugas ar rasti būstą, gauti išsilavinimą. Taip, daug reikia nuveikti. Ir neretai tas skurdas tiesiog keliauja ir tiesiog vilkas iš paskos iš vienos kartos į kartą ir nepavyksta nutraukti to užburto rato, tačiau reikia bandyti spręsti tas problemas. Ir vaiko garantija turi būti vertinama tokiame platesnėme kontekste, ne tik nacionalinėme lygmenyje, tačiau ir europinėme. Kuo stipresnės bus mūsų šeimos, tuo stipresnė bus ir pati Europos Sąjunga. Latvijoje šiuo metu mes bandome užtikrinti, kad kiekvienas vaikas galėtų aukti savo biologinėje šeimoje. Ar bent jau šeimoje. Ir atlikome nemažai įvairiausių projektų. Tačiau akivaizdu, kad dar yra daug problemų, kurias turėsime spręsti ilguoju laikotarpiu. Dėkui, dabar steiksime žodį šio komiteto vicepirmininkiai poniai Vilijai Blinkevičiūtėjai. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, pirmiausiai norėčiau užduoti klausimą, ar mums reikia Europinės vaiko garantijos. Tikriausiai kiekvienas čia esantis pasakytų, ar tai būtų mano mylimi ir gerbiami komisarai, ar tai būtų nacionalinių parlamentų nariai, kad taip, Europinė vaiko garantija mums yra būtina. Ir štai kodėl Juk yra taip elementaru ir suprantama, kad kiekvienas mūsų vaikas, kur jis begyventų, ar mano gimtojoje Lietuvoje, ar Prancūzijoje, ar Vokietijoje, ar Slovenijoje, ar Kroatijoje, tas kiekvienas vaikas turi turėti teisę į kokybiškas nemokamas švietimo, ūkdymo, sveikatos priežiūros, tinkamo apgyvendinimo, tinkamos mytybos paslaugas. Bet mano mėlyje, mes esam politikai, kodėl beveik 20 milijonų vaikų Europos Sąjungos bendryjoje, turtingoje bendryjoje gyvena skurde ir to negauna. Mielas komisaras Nikolės Šmitas kalbėdamas pasakė, kad gal prieš penkeris metus, ar ne, mes pradėjome tą kryžiaus kelią kiekvieną kartą sakydami, kad mums reikalinga Europinė vaiko garantija. Aš prisimenu praeitą kadenciją Europos parlamente kiek kartų reikėjo spausti politikus iš įvairių politinių grupių, kad iš tikrųjų pritartų ne vienai mūsų parengtai ir priimtai čia rezoliucijai, kad neužtenka vien tik nacionalinių valstybių indėlių, nacionalinių lėšų, kad mes turime sukoperuoti bendrai europinės lėšas ir nacionalinių biudžetų lėšas ir tik tokiu būdu įveiksime vaikų skurdą. Prisiminkime, kolegos, ES strategija 2020 turėjo nulinis vaikų skurdas būti, nelikt vaikų skurdo. Kiek mums pavyko ištraukti vaikų? Apie milijoną. Tik tai. Tai dar kartą įrodom, jog mes turime dirbti kartu. Ir dabar kreipiuosi į nacionalinių parlamentų narius. Vyksta dėrybos, vyksta svarstymai dėl ateinančio septynmečio ES biudžeto. Jeigu jis bus toks sumažintas, kaip dabar yra siūloma, tai tikrai vaikai toliau gyvens skurde. Tikrai mes nesukursime socialinės Europos. Todėl labai prašau jūsų indėlio, jūsų paramos ir mūsų bendro bendradarbiavimo vardan mūsų vaikų. Ačiū. Thank you very much for this emotional intervention. Ačiū už tokį emocingą pasisakymą. Na, man patinka iš tikrųjų emocingi politikai. Visada daugelį problemų lengviau išspręsti, kada pasitelkiamas emocijos. O dabar Mons Antibavič iš Kroatijos. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Man labai malonu aktyviai dalyvauti diskusijoje šią svarbę temą. ES iš tikrųjų susiduria su senėjančia populiacija E, na ir e, džiugiuosi, kad Šuica buvo nesiknai išrinktas komisaro atsakingų už demokratiją. E, komisarė Šuica buvo išrinkta mm, atsakinga už e, demografiją, demokratiją. E, Kroatija iš tikrųjų mm, ėmėsi savų žingsnių e, apsaugoti vaikų teisės, apsaugoti vaikus nuo skurdo, įgyvendinti jau egzistuojančius nacionalinius ar tarptautinius standartus vaikų teisų srityje. Strategijos tikslas būtų suburti visus atitinkamus subjektus, kurie gali prisidėti prie vaiko teisų gyvendinimo, nustatyti taip pat iššūkius, trūkumus, spragas ir apibriežti nacionalinius prioritetus bei tikslus būsimam laikotarpiu. Taigi, pradedant nuo Europos tarybos strategijos ir 2012 metų e, vaikų mm, teisų strategijos bei 15 metų ES e, vaikų strategijos. Mm, e, mes orientuojamės į keturias pagrindinės strategijas. Visų pirma, tai kalbame apie paslaugų užtikrinimą vaikams penkiose svarbiausiose srityse. Tai yra teisingumas, tai yra švietimas, sportas, sveikatos apsauga. E, Taip pat e, siekiame, kad būtų panaikintas bet koks smurtas prieš vaikus. Trečia, e, užtikinti vaikų teisės, e, kai tie vaikai yra nepalankiose situacijose, e, pažeidžiamo padėtyje. Ir kaip ir e, ponas Šmitas e, minėjo, turi būti garantuotos teisės vaikams specialiais poreikiais. Teisė specialų švietimą, specialų, specialias rehabilitacijos programas, individualų ūkdymą. E, E, sveikatos apsaugą ir, jeigu reikia, gydimą. E, iš tikrųjų, nors e, daugiausiai vietos bendruomenės yra atsakingos už vaikų globą, ypatingai vaikų su specialiais poreikės, reikia pabrėžti, kad dažnai toms vietos valdžios institucijoms trūksta lėšų. Lab Na, reikia pastebėti, kad e, pavyko pasiekti šiokios tokios pažangos, ypatingai kalbant apie vaikus su negale, vaikus gyvensius, kurie skurdžiose šeimose ir panašiai. E, buvo numatytas tam tikras biudžetinis finansavimas, būtent programos susijusiam su vaikų teisų užtikrinimu. Ačiū. Ačiū. Toliau Skatri Kukuma iš Kipro. Bet pasiūlymas nustatyti Europinę vaikų garantiją e, remiasi tuo faktu, kad vienas iš keturių vaikų e, gyvena arba rizikuoja atsidurti socialinėje atskirtyje ir skurde. <clears throat> tai yra savotiškas socialinis nusikaltimas. 25 milijonai vaikų iki 18 metų neturi vienodų galimybių E, pasinaudoti švietimu, socialinę globą, sveikatos apsaugą, e, galų galia tinkamų tinkama mytyba, daugelis jų gyvena e, iš tikrųjų prastose būtinėse sąlygose. Tai yra europinė veidmainystė. Tas vaikų skurdas iš tikrųjų negimė per naktį. <clears throat> Ir mes daug šnekame, Europos politikos gairėse visi pripažįsta E, būtinybę, kad tai yra vienas iš svarbiausių tikslų, tačiau netolimai ateityje ne visi laikėsi vienodos pozicijos. E, buvo, pavyzdžiui, taikomi atlyginimo apkarpimai tam, kad būtų e, dinamas produktivumas, buvo apkarpytos įvairios socialinės išmokos ir garantijos, nors žinojame, kad dešimtis tūkstančių šeimų praras ir dabar gautą paramą. <clears throat> Tačiau tos politikos formavimas buvo toks, kad reikėjo įgyveninti tam tikrų programų statytus tikslus. Ir be abejo, jeigu didėja vaikų skurdas, tai mes faktiškai pakertame pasaulio ateitį. Nes tokie vaikai turi mažiau galimybių negu turtingesni bendramžiai, pavyzdžiui, tapti gerais moksleiviais, gerais studentais, įgyti reikiamą kvalifikaciją, gauti gerą darbą ir panašiai. E, taigi iš tikrųjų jums reikia e, politinės valios, kurios dėja ES trūksta dėl jos politinės orientacijos. Kada kalbama e, iškiliomis frazėmis ir apsimetama, kad mums visą tai labai rūpi, tačiau kita vertus, yra e, skelbiami e, tokie fondai ir tokios finansavimo programos, e, kurios tenkina biurokratinius poreikius, bet niekada nepasiekia tų, kuriems labiausiai reikėtų pinigų. Ačiū. Toliau. Pana Agnius Nerius, SRD frakcijos atstovė iš Europos parlamento. Ačiū, kad pasirodėte čia pas mus, kadangi iš tikrųjų labai svarbu, kai kalbame apie galima vaikų skurdo mažinimą, kad kalbėtumėm ne tik apie tai, ką galime padaryti europinėme ligmenyje, bet ką galėtumėm drauge nuveikti įvairiuose ligmenyse, tarp jų ir bendradarbiavant su nacionalinėmis vyriausybėmis. Norėčiau grįžti prie vienos iš pastabų išsakytų komisaro Šmit, kad vaikų skurdas yra ne tik tai būdinga skurdesnių valstybių narių e, problema. Aš pati atstovauju neturtingai valstybė nariai Niderlandams ir iš tikrųjų ir čia ta problema yra aktuali. Mums turėtų dėl to tikrai būtų gėda, nes na, skaičiai buvo jau pateikti. Ir faktas, kad be abejo, kai jūs pradedate gyvenimą nuo skurdo, jūs iš karto esate nepalankioje padėtyje per visą savo likusį gyvenimą. Man labai svarbu būtų matyti, kaip mes šiame bendradarbiavime e, galėtume labiau paspausti, sakykime, e, šio pokalbio dalyvius kitą ketvirtadienį, kada kalbėsime apie MFF, apie daugiametę finansinę perspektyvą, naują Europos biudžetą. Na ir vėlgi, man kaip Niderlandų stovi truputį gėda dėl vieno iš premjerų, kuris per daug akcentuoja biudžetą ir nori, kad biudžetas būtų sumažintas iki 1 procento BVP, užuot įsigilinus į poreikius ir būtinybės. Taigi, mano klausimas būtų, kaip galima būtų šiek tiek sustiprinti kažkaip tai mūsų balsą raginantį e, e patvirtinti tą vaiko garantiją Europinė vaiko garantija, e, ne tik tai europinių lygių, bet ir nacionalinių mastų, tam, kad vis tik tai vaikų gyvenimas tikrai pagerėtų. Ačiū. Toliau, ponė Rasistaras, PP e frakcijos Europos parlamento atstovė. Ačiū abiems komisarams. Jie atstovauja įvairius komisijos padalinius. Ir be abejo, akivaizdu, kad vaikų problemos yra Europos parlamento vienas iš prioritetų. O pažeidžiami nepilnamečiai, ypatingai tokie, kurie, pavyzdžiui, su negale, jie tikrai nusipelno ypatingos globos ir pagalbos. Pirmiausia, reikėtų kalbėti turbūt apie įstatymus, kurie um, garantuotų, kad vaikai, na, kad būtų uh, užkirstas kelias vaikų skurdui. Pavyzdžiui, aš atstovauju Ispanijai ir pas mus numatyta įstatymų, kad vaikai, pavyzdžiui, negali nelankyti mokyklos, kad jie visi turi gauti įsilavinimą. Uh, taip pat uh, įstatymai numato ir kai kurias um, paslaugas ir vietos valdžios institucijos bei vyriausybė dirba, be abejo, stengdamėsi, kad vaikai nesudurtų su tomis problemas. Tačiau jeigu tų problemų dar yra, tai akivaizdu, kad tos institucijos ne visada gerai atlieka savo darbą. E, žinoma, e, galima atsekti tam tikras problemas e, na, istoriškai, atsekti jų kilmę istoriškai, jau prieš kitą tai metų, sakysim, jeigu šeimos, ne, šeimų nariai neturėdavo darbo, sakykim, ar panašiai, be abejo negalėdavo užtikrinti visų vaikų poreikių ir tinkamai visą tai vesdavo prie tokios grandinės reakcijos. Kai kalbame apie vaikų skurdą, labai svarbu e, pasirūpinti pirmiausiai, kad e, tos išlaidos, kurias galėtų padengti valstybės narės, nebūtų dengiamos Europos institucijų. Europos komisijos ir kiti europiniai fondai turi būti tinkamai, deramai naudojami. Ir be abejo, e, vaiko garantija turėtų papildyti tai, ką turėtų e, garantuoti vietinės vyriausybės arba vietos valdžios institucijos, tačiau jokių būdų neturi e, dubliuoti arba pakeisti tos paramos, kurią skiria valstybės. Iš tikrųjų, mes turime pasirūpinti, kad būtų apsaugoti na, pažydžiamiausi mūsų piliečiai, būtent vaikai. Ir kova su skurdu yra be abejo yra vienas iš svarbiausių to elementų. Um, tai yra vienas svarbiausių elementų kovojant su skurdu apskritai. Dar vienas iš svarbių elementų yra įtrauktumas jeigu apžvelgtumėte bendrą paveikslą, matytumėte, kad, na, iš tikrųjų, švietimas kol kas nėra pakankamai įtraukus. Aš čia kalbu apie padėtį visose praktiškai valstybės narėse. Aš labai domiuosi šią temą ir džiaugiuosi, kad e, tai yra mano mėgstama tema, nes švietimas yra vienas iš svarbiausių e, veiksnių, jeigu norime sukurti teisingesnį pasaulį visiems. Taigi, noriu padėkoti čia ypatingai komisarams už jų pastangas. Ačiū toliau, dragas Pisaru, Europos parlamento atstovas. Mėly kolegos, tęsiant, tęsti diskusijas dėl vaiko garantijos, ko gero jau nebėra prasmės, nes visi supra, sutarėme, kad tai yra svarbu. Tačiau problema, su kuria dabar susidurėme, ar mes išvelgiame šitą realią galimybę e, mūsų visuomenėje įgyvendinti kažkokias tai esminės, kertinės reformas. Mes kalbame dabar apie e, žaliai kursą, apie kai kurios kitus didžiulius pokyčius, kodėlgi negalėtumėm e, primti dar vieno revoliucinio kurso, kuris būtų būtent vaikų skurdo panaikinimas. Dabar mes matome, kiek e, daug europinių lėšų yra neefektyviai iš naudojamas arba išvaistomas, nes mes neinvestuojame į prevencinės programas ir panašiai. Matome didžiulės sąskaitas viešajame sektorijoje, e, praktiškai bendras biudžetas yra ko gero beveik trilijoninis. Ir e, kyla klausimas iš tikrųjų ne ar tai darysime, bet ar mes turime politinės valios e, sumažinti tris pagrindinius atotrukius. Pirmiausia, tai yra politinis atotrukis. Dabar e, mes matome atotrukį tarp tų grupių, kurios e, tiki teisėmis ir tai, kad valstybės yra atsakingos užtikrintas teisės, ir kitų grupių, kurios e, mano, kad žodis investicija yra svarbiausias kertinis žodis, svarbiausias raktažodis. Investicija. E, šiuo atveju, na, mes matome šiandien pasaulyje, kad e, jau yra pakankamai įrodymą, investicijos į socialinę sritį ir investicijos e, piniginę prasme ne visada yra suderinamos. Ne visi dividendai yra vienodi. Taip pat yra nemažai žmonių, kurie mano, kad atsakingas yra tik tai viešasis valstybinis sektorius. Tai yra irgi veidmanystė, nes mes turime plačiau įtraukti privatų sektorių. Uh, E, privatus sektorius turi būti taip pat įtrauktas su visom savo investicijom ir panašiai. Toliau, e, dar vienas atotrukis yra vadinamoji skaldyk ir valdyk politika. Mes turime e, suvienyti pastangas, nes dabar matome, kad dažnai yra kaltinamas tiesiog vietos valdžios institucijos ar panašiai, tačiau iš tikrųjų tos problemos yra tokios didelės, kad galima spręsti tik tai bendromis jėgomis. Ačiū uždėmesi. Toliau Felicijanas Kimel. SRD frakcija. Labai ačiū. Klausydamas viso to, kas buvo pasakyta, na, galiu pasakyti, kad visi turbūt suprantame, jog vaikų skurdas yra vienas iš rimtų iššūkių, kurį reikia spręsti. ES skaičiai kalba pats su save. Vienas iš keturių vaikų praktiškai balansuojant ribos. Daugelis jų dabar kenčia nuo socialinės atskirties. Ir akivaizdu, kad neligybė prasideda labai ankstyvame amžiuje. Kai kalbame apie poveikį tolesniems gyvenimo galimybėms, kurios turėtų atsiverti tam vaikui jo busimajame gyvenime. Visą tai matome ir suprantame dar gruodžio mėnesį 18 metais buvo e, sutarta, mes sutarėme, kad Europos socialinėme fonde plus e, turėtų pakakti lėšų e, paleisti šitą vaiko garantijos mechanizmą. Ir iš tikrųjų pagrindinė mintis būtų tai, kad vienas iš svarbiausių ES biudžeto ateities tikslų turėtų būti būtent vaikų skurdo panaikinimas. Praeitą savaitę, penktadienį, Išklausėme taip pat MFF, sakykime taip, metmenų pristatymą, kur numatyti rimti biudžeto apkarpimai. Ir tai be abejo neramina. Matome būtent, kad e, yra mažinami biudžetai, kurie galėtų padėti susidoroti su panašiam šią problemą. Ir e, Be abejo, tai yra pirmiausiai vietos vyriausybių ir valdžios institucijų e, reikalas, bet jeigu ES turės daugiau pajėgumų mums pagelbėti, tai tą problemą galima bus spręsti tikrai veiksmingiau. Fabiola Parkozo iš Portugalijos. Dėkoju pirmininkė, mėly kolegos. Man labai džiugu dalyvauti šioje konferencijoje ir prisidėti prie naujo projekto vystimo, na, matome, kad projektas dar gyvas. Kalbame ne tik apie statistiką, bet už skaičių slepiasi asmenys, vaikai, o jie yra mūsų ateitis. Atidžiai klausiausi komisarės atsakingos už demografiją ir demokratiją kalbos. E, tikrai viename portfelyje yra ir demokratija, ir demografija. Čia galime apimti labai daug svarbių klausimų, nes demografija gali labai pasitarnauti siekiant mums tinkamų e, tikslų, apie kuriuos šiandien kalbame. Ir dėl to noriu pasiteirauti, ar yra numatyta tam tikrų e, E, skirtingų, diferencijuotų priemonių, nes visuomet yra tam tikrų skirtumų tarp mergaičių ir berniukų valstybėse narise. Ar yra galvojama apie tokias skirtingas, diferencijuotas priemonės atsižvelgiant ir į lyties skirtumus ir seksualinės orientacijos skirtumus? Ar bus kovojama su diskriminacija pagal lytį. Dėkuoju toliau Lenkijos atstovai. Golojuch. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, komiteto svečiai, mums tikrai be galo rūpi šita vaiko garantijos iniciatyva. Ir labai malonus buvo susitikimas su Europos komisaru Šmitu Lenkijos parlamente. Kova su vaiko, vaikų skurdu Lenkijos parlamentui yra viena iš prioritetinių. Nuo kuris laikas jau e, yra mūsų valdžios skiriami vaikų pinigai, taip vadinami 500 plus parama. Tokia šeimos programa 500 plus skirta pagerinti Lenkijos demografinę padėtį ir sumažinti jauniausiųjų skurdą. Tai yra investicija į žmogišką į kapitalą. Tokia Lenkijoje buvo parengta programa ir pradėta įgyvendinti. Kita e, programos dalis skirta moksleiviams nuo 7 iki 20 metų. Dar kita programos dalis jaunimui iki 24 metų. Vėlgi švietimo programa. Dar turime parengę programą E, skatinančią, gerinančią prieigą prie sveikatos apsaugos e, paslaugų vaikams. Taip pat įdėgėme ir šeimos kortelę, kuri leidžia šeimoms pasinaudoti įvairiomis nuolaidomis parduotuvėse ar kitose priekybos centruose. Taigi tokios šeimų kortelės jau dabar tapo labai populiarios, prie programos prisijungia daugiau nei 600 e, paslaugų teikėjų, kurie siūlo naudotis e, savo paslaugomis su nuolaidomis. Štai šie išvardinti mano dalykai yra mūsų Lenkijoje įmamos e, iniciatyvos. Mes taip pat akcentuojama ir internetą ir kovojama su įvairiomis smurto e, formomis. Labai dėkoju, aš kreipiu. Dėkoju visiems dalyvavusiems diskusijoje, manau, kad tai buvo labai naudingas apsikeitimas nuomonėmis. Noriu padėkoti ir komisijos nariams, kurie dalyvavo šiandieną mūsų posėdėje. manau, kad e, galime pripažinti, kad visi pritarėme, kaip svarbu kovoti su vaikų skurdu. Tai yra loginė išvada. Nereikia kartoti, kad visi gimusieji turi turėti vienodas galimybės visuomenėje. O visuomenė turi tas vienodas galimybės gimusiems užtikrinti kol kas dar daug ką reikia padaryti. Jūs daug minėjote įvairiausių iniciatyvų, bet galite kliautis mano parama ir mes tikrai suprantama, kad tiek komisija, tiek valstybių narių vyriausybės daro tai, kas įmanoma, į problemą žiūri rimtai. Ir mes tikrai norėtume kad kiekvienas vaikas galėtų eiti į mokyklą, įgyti išsilavinimą ir realizuoti savo svajonės. Mes turime prisidėti prie šių pokyčių. Tikrai esu įsitikinęs, kad Šią problemą mes įspręsime netolimoje ateityje. O dabar aš žodį suteiksiu savo kolegijai ir mes e, pradėsime nagrinėti teisingo MMA temą, minimalaus mėnesinio atlyginimo temą. Atrodo, iš šios diskusijos ryškėja, kad uh, Ši tema susijusi ir su vaiko garantija ir komisijos narys Šmitas e, kalbėjo apie tai, jog tėvams taikysimos priemonės gali atnešti naudos ir vaikams. Tai pirmiausia, žodį ir suteiksiu komisarui Šmitui, kuris e, gali, galės pristatyti čia naują mūsų konferencijos temą. Kalbėtos neįsijungęs mikrofoną. teisingi, sąžiningi, minimalūs atlyginimai yra prielaida užtikrinti vienodus standartus visiems ES darbuotojams. Europos socialinių teisių ramstyje ir šeštajame principe tai yra labai aiškiai pabrėžta. MMA, kuris nustatomas įstatymo ar kolektyvinė sutartimi, siekia apsaugoti mažiausiai uždirbančius Tai užkerta keliui mm, skurdui ir socialiniai neteisybei. Tai reiškia, kad yra stiprinamos e, darbo ir užimtumo bei moterų e, užimtumo darbo rinkoje galimybės. Tokios priemonės turėtų būti taikomos visoje ES. Ir daugelį Europos e, valstybių atlyginimai didėjo, tačiau MMA dėja ne didėjo taip pat sparčiai. Dėl to kyla pavojus mūsų tikslui užtikrinti gerovę visiems ir kovoti su skurdu. Ir dėl tos priežasties pirmininkam van der Leyen pasiūlė teisės instrumentus siekiant užtikrinti, kad kiekvienas ES darbuotojas gautų MMA. Dėl to sausio 14 dieną komisija patvirtino dokumentą, kuris pradeda tas e, konsultacijas su socialiniais partneriais dėl to, kokių priemonių ES turėtų imtis MMA srityje. Naujoji MMA iniciatyva turėtų prisidėti pirmiausia prie MMA didinimo valstybėse narėse, paklausos skatinimo ir darbo vietų bei konkurencingumo stiprinimo. Antra, tai yra vertikali konvergencija tarp valstybių narių ir vienodų verslo sąlygų sukūrimas bendroje rinkoje. Trečia, tai pasinaudojimas e, politiniu postumiu toliau skatinti procesą nacionaliniu lygiu. Komisijai aišku, kad naujo iniciatyva tikrai nenustatys vienodo MMA visoje ES. MMA negali būti vienodas visoje ES reikia atsižvelgti ir į užimtumo bei ekonominės sveikatos faktorius. Dėl to šitas principas yra įmanomas tose valstybėse, kuriuose plačiai įsigalėjęs kolektyvinių sutarčių instrumentas, nes tokios sistemos ne tik gali būti, gauti naudos iš MMA principo nustatymo, bet net ir gali sustiprėti. Tai atvirkščiai net gali gerokai paspartinti procesus, tai turiuomenėje socialinį dialogą ir institucijų ir socialinių partnerių dialogą. Dėl to MMA turi būti nustatomi arba kolektyvinėmis e, sutartimis, arba tiesiog įstatymais. Žinoma, gerbent ir nacionalinės tradicijas, ir socialinių partnerių savarankiškumo principą. Tai pirmiausias etapas yra konsultavimasis su socialiniais, socialiniais partneriais. Vasario pabaigoje, kovo pradžioje komisija išnagrinės socialinių partnerių išsakytą poziciją Ir nebent socialiniai partneriai mm, šiek tiek vilkins procesą, tai jeigu taip nebus, tai tada komisija ketina tęsti šią iniciatyvą ir pradėti antrąjį konsultacijų etapą. Toks būtų trumpas pristatymas, dėkoju. Ačiū. O dabar žodį suteiksime Serdžianį Bizių. Ar aš teisingai ištariau jūsų vardą ir pavardę? Taip, dėkui, aš atstovauju Graikijos parlamentą. Labą vakarą, Ponios ir ponai, pirmiausia, noriu padėkoti Europos komisijos atstovams ir e, dėkoju už pranešimą. Tai tik tai parodo, kad ES privalo užtikrinti visiems darbuotojams vienodas sąlygas. Tai yra privalomas žingsnis prieš įvedant naująjį MMA. Labai tikiuosi, kad tai sumažins atlyginimų skirtumus tarp vyrų ir moterų. Mūsų šalyje Nuo 12 metų jau pradėtas reglamentuoti šis klausimas. Nuo 13 metų mes pasinaudojome um, statutinę atlyginimo sistema, pagal kurią yra privalomos konsultacijos tarp socialinių partnerių ir valstybės tarnybų, įtraukiant įvairių sričių ekspertus. pagal Graikijos teisę MMA dydis yra nustatomas pirmiausia atsižvelgiant į Graikijos ekonomiką ir taip pat šalies ekonomikos produktivumą, konkurencingumą, nedarbo lygį, atlyginimų politiką ir kitus dalykus. Šie kriterijai buvo įvesti nuo 18 rugsėjo mėnesio ir galiausiai patvirtinti 19 viduryje. Tai toks statutinis minimalus atlyginimas buvo sudarė 19 metais 625 eurus. Tuo tarpu Luksemburgė E, to tie skaičiai gerokai skiriasi, tai tai tikrai paprastas palyginimas su viena turtingiausių ES valstybių. Yra, galima sakyti, tiek mažiausius, tiek didžiausius MMA turinčios ES valstybės. Iki 11 metų Graikijoje e, MMA nuolat augo. Tuo tarpu 2012 metais MMA buvo sumažintas 22 procentais e, jauniausiams ir 30 procentų vyresnio amžiaus žmonėms. Taigi viskas buvo, žinoma, susijęs su finansinė e, krize. Tai MMA e, yra ta tema, kuri Graikijoje nuolat e, sukelia daug diskusijų. MMA didinimas susijęs taip pat ir su gaunamomis išmokomis, kurios pastaruoju metu irgi buvo padidintos. Toks potencialus MMA padidinimas e, bus atsilieps 700 tūkstančių darbuotojų ir taip pat tiems, kurie dirba ir pusę etato ir gauna mažiau nei 500 eurų. Ministras pirmininkas pasakė, kad e, valdančioji dauguma pasisako už minimalos atlyginimo ir MMA didinimą, e, atsižvelgiant į mūsų ekonomikos e, augimo tempus. Tai tik tai rodo, kad viskas glaudžiai susiję ir priklauso nuo ekonominės šalies būklės. Graikija pasisako už europinį MMA modelį. Mes manome, kad reikia kalbėti apie Europos mechanizmus, leidžiančius papildyti nacionalinius teisės aktus. Tai tik tai sustiprintų socialinį dialogą ir demokratinius procesus. Mūsų ekonomikos politikos tikslas įtraukti ir socialinį komponentą ir kalbėti apie darbo vietų apsaugą. Žinoma, norime, kad būtų gerbiamos ir socialinės šalies tradicijos, Taigi ES e, veiksmai neturėtų būti labai sudėtingi, komplikuoti, bet e, tos politikos tikrai turėtų nešti apčiopiamą naudą kasdieninėme gyvenime ir tokių tikslų turėtume siekti. Ačiū. Dėkoju, dabar pradėsime diskusiją su Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariais kalbėtojų sąrašas labai ilgas, o laiko mums jau trūksta, reiks neužilgo ir baigti mūsų posėdį, dėl to labai visų kalbėsiančių noriu paprašyti, na, užmeskite akį į laikrodį ir neviršykite tos vienos minutės. Labai apgailestauju, bet, na, daugiau suteikti jums laiko negaliu. Pirmiausia, pradėsime nuo į ponios Johansos iš Švedijos. Låt mig börja med att vara väldigt tydlig med att Sverige välkomnar kommissionen. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Švedija džiaugiasi girdėdama, kad komisija nori um, kovoti už šitą socialinę Europą. Suprantame, kokia yra komisijos iniciatyva MMA srityje, bet manome, kad uh, mes neturėtume pamiršti ir nacionalinių kompetencijų. Komisija sako, kad e, jinai to principo laikysis. Tačiau šio tikslo galime pasiekti įvairiais būdais ir dėl to nerimaujame, kokia linkme krypsta diskusija ir kalbam apie tam tikrą privalomą teisės nuostatą. Nes Švedija MMA yra tvirtinamas vadovaujantis bendromis dėrybomis su socialiniais partneriais yra ir darbo rinka, ir užimtumo būklė šalyje ir tai leidžia mums užsikrinti tam tikrą konkurencingumą ir mažą nedarbo lygį. Taigi mes norėtume, kad šitas sudėtingas, bet veiksmingas Švedijos modelis būtų išsaugotas, nes tai ne tik valdžioje esančių partijų, bet ir Švedijoje, bet ir visų socialinių partnerių pageidavimas. Mes neprieštarautume rekomendacijoms, nes tai leistų mums e, išsaugoti savo principus visiškai savarankiškai darbo rinkoje. Taigi mes švedijos vardu prašome tiek komisijos, tiek parlamento E, atsižvelgti tai, kad vieno kurpaliaus principas nėra įmanomas visiems. Važiavame, guspožų prasidat. Žodis atstovė iš Bulgarijos. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Minimalaus atlyginimo tema yra labai svarbi Bulgarijai. Ir ne tik todėl, kad pas mus kyla labai didžiulių demografinių iššūkių, bet ir todėl, kad norime sukurti kuo aukštesnius pragyvenimo standartus visiems gyvenantiems mūsų šalyje. Būtent todėl Bulgarijoje pradėjome e, plačiai apriepiančias diskusijas, jų metu aptariama ši Europos komisijos iniciatyva. Tikiuosi, kad e, e, artimiausiu metu bus parengtas veiksmų planas skirtas socialiniam ramšiui. Bulgarijoje yra teisiškai apibrieštas minimalus atlyginimas ir jis yra pagrystas e, ekonominė realybė. Taip pat e, e, tais pajėgumais, kuriuos turi darbdaviai. Manome, kad tai yra neblogas dalykas, tai suteikia pagrindą ekonominiam augimui. Taip pat padeda gerinti e, pragyvenimo standartus. Mano nuomonė, sąžiningas minimalus atlyginimas yra gera tema europinių lygmenių. Ir tai gali taip pat padėti sukurti didesnį skaidrumą. Ačiū. Europos parlamento atstovas Johan Danielson dabar. Dėkoju. Taip pat norėčiau padėkoti Nikolę už e, įžanginį žodį. Turėjome galimybę aptarti Europos minimalus atlyginimo klausimą ir anksčiau girdėjote ir kolega iš nacionalinio parlamento buvo kalbėta, jog dvėjojame dėl direktyvos, labiau norėtume matyti rekomendaciją tiesiog. Tačiau pabandysiu pakrypti diskusiją šiek tiek kitą linkmę. E, vakar Eurofund dalyvavo mūsų komitete, buvo kalbama apie dirbančiųjų skurdą, in-work poverty. Ir e, buvo kalbėta apie e, tokius asmenys, kurie susiduria su tokia rizika, tai yra žmonės, kurie ne savo norų dirba tik dalį darbo dienos, savarankiškai dirbantis asmenys taip pat, ar sudarantis tik laikinus kontraktus, laikinas darbo sutartės. Suprantu, kad šiandieną laiko diskusijams jau liko nedaug, tačiau įdomu, ką mes galėtume padaryti kartu su šia minimalaus atlyginimo iniciatyva, siekiant užtikrinti, kad didžioji dalis gyventojų ES e, galėtų e, galbūt įsidarbinti visą laiką, nors ir pagal terminuotas sutartis. Dėkui. Thank you, uh, Madam Mara. Dėkoju. Pone Marakalistai iš Rumunijos dabar prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Rumunijai labai svarbus šis klausimas ir džiaugiamės tuo, kad e, gerbėte nacionalinius sprendimus, nes be abejo kiekvienoje šalyje yra sava specifika. Rumunijoje yra e, teisiškai e, reguliuojamas minimalus atlyginimas nustatytas, tai yra padaryta vyriausybės sprendimu. Tačiau įdomu, Kas nutinka tuo atveju, kai socialiniai veikėjai, pavyzdžiui, profsąjungos, darbdaviai, nepritarė tam? Kai jie tiesiog negalima susidėrėti dėl tokių rezultatų, kurie būtų pozityvus. Galbūt tokiu atveju reikėtų priimti tam tikrą įstatymą, vadinamą įbilį, kuris reguliuotų tam tikrus ekonominius parametrus, infliaciją, darbo jėgos produktivumą nes kaip bebūtų, e, minimalus atlyginimo augimas turėtų būti susijęs su ekonominė realybė, būdinga kiekvienai šaliai. Ir pavyzdžiui, Rumunijoje mažos ir vidutinės įmonės sukuria apie 50 procentų BVP. Ir labai svarbu, apie kokį tą minimalaus atlyginimo augimą kalbame, nes labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų sužlugdytas e, tas privatusis sektorius. Dabar Angels Diselis iš Maltos. Dėkui, dėkui už suteiktą žodį. Europos Sąjungos komisija diskutuoja teikia pasiūlymus dėl šios sistemos skirtos minimaliam atlyginimui visose valstybėse narėse. Tuo tarpu Maltoje e, yra numatytas e, įstatymais reglamentuojamas minimalus atlyginimas visiems darbuotojams. 2017 metais buvo peržiūrėtas tas minimalus atlyginimas ir su socialiniais partneriais buvo sutarta, kad darbuotojai negali dirbti už minimalų atlyginimą ilgiau kaip vienerius metus. Po tų vienerių metų privaloma padidinti jų minimalų atlyginimą. Tad net jeigu ir yra kažkoks tai įstatymas dėl e, minimalaus atlyginimo priimtas, tai nereiškia, kad ilgiau kaip metus tokį atlyginimą bus galima mokėti. Penkerius metus išėlės tas atlyginimas buvo didinamas ir nebuvo didinami mokesčiai. Be to, pirmininkė, kalbant apie asmenį su negale. Yra tam tikros schemos mūsų šalyje ir netgi tiems asmenėms yra sudarytos galimybės prisijungti prie darbo rinkos. Pavyko daug tokių žmonių įtraukti į aktyvę darbo rinką. Tačiau be abejo, su, puikiai suvokiu, kad tokiems žmonėms kyla sunkumų prisijungiant prie darbo rinkos, tačiau reikia užtikrinti orų jų gyvenimą. Labai viliuosi, kad E, bent jau minimalus oficialus atlyginimas yra e, bent jau tokia minimali priemonė padedanti užtikrinti, kad tie žmonės, turintys net ir didelės negalės, galės e, gauti arba tą minimalų atlyginimą, arba kažkokias tai išmokas atitinkančias tą atlyginimą. Atleiskite, turiu Jūs nutraukti. Dabar ponė Bishop, parlamento narė. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad labai gerai, kad šiandien tokios, tokios dvi skirtingos ir kartu panašios temos buvo sujungtos šiandieną. Europos vaiko garantija ir minimalus atlyginimas. Jeigu nebus minimalaus atlyginimo, kuris e, būtų reglamentojamas, užtikrinamas, tada visada išliks uh, vaikų skurdas. Kolega kalbėjo apie 20-ųjų metų strategiją ir norėjome, siekime tos strategijos pagalba sumažinti skurdą, tačiau tai nepavyko. Dabar skurdo mastas turbūt yra netgi didesnis. Bandome šį kartą rimčiau griebtis to darbo, bandome teisiškai e, saistančius sprendimus priimti, tačiau požiūriai skiriasi, nes šalis yra nevienodos, yra tokių valstybių narių, kuriuose skurdas yra itin didelis, e, kitose ne. Kai kuriuose kolektyvinės dėrybos e, sėkmingai vyksta, tad Reikia tokios dvigubos strategijos, man atrodo. Iš vienos pusės reikia sustiprinti tą kolektyvinių dėrybų principą, ne tik tose šalise, kuriuose jis jau yra stiprus, tačiau ir tose, kuriuose yra silpnas. Bet to kalbant apie minimalų atlyginimą, na, tai yra toks minimumas, taip ir sakoma, minimalus atlyginimas. Tačiau Europa yra vienas turtingiausių žemynų Europos Sąjungoje. Norime, kad visi mūsų piliečiai gyventų gerai. Ir buvo šiandieną minėtas Graikijos pavyzdys, tačiau man atrodo labai svarbu užtikrinti, kad ES visi, kurie dirba, uh, užsidirba, užsidirbtų pakankamai. Dėkui. Ačiū. Dabar Vengrijos atstovas ponas Varša. Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiugu, kad šiandien kalbame apie sąžiningą MMA. Ir džiugu, kad komisija pasirengusi gerbti nacionalinės tradicijas, kolektyvinius susitarimus. Ir mes tikimės, kad e, Vengrijos e, socialiniai partneriai įsitrauks į šias diskusijas. Kalbant apie mūsų šalį, per dešimt pastarųjų metų MMA padvigubėjo, o e, tas e, finansinis atotrukis tarp gyventojų gerokai sumažėjo. Situacija gerėja, bet turime šiek tiek nuogastavimų dėl teisinių aktų bei konsultacijų su socialiniais partneriais. Žinome, kad komisija turi atsižvelgti į pateiksimus duomenis dėl tų konsultacijų ir pateikti savo išvadas. Ta socialinė neligybė dėja ES, ypač naujose šalyse narėse, didėja, kaip tą mes skaitėme užimtumo ataskaitoje. Nepamirškime, kad skiriasi ir taisyklės MMA srityje ir kad tai vis tik tai patenka į nacionalinės kompetencijos sritį. <clears throat> Yes. Uh. Europos parlamento atstovė ponia Ždanoka. Dėkui. Mano politinė frakcija, GUE frakcija tikrai intensyviai dirba su šiais klausimais. Mes visada kovojame už tai, kad būtų toks bendras požiūris į minimalų atlyginimą ES. Norėčiau priminti, kad mūsų 19 metais balandžio mėnesį parengtoje rezoliucijoje ši tema buvo paminėta. Ten kalbėjome apie minimales pajamas. Komisarė Šmitai, mes labai vilėmės, kad komisija, dirbdama su šiuo klausimu, su minimalaus atlyginimo klausimu, taip pat analizuos ir minimalių pajamų aspektą. Tai yra aktualu ir ES lygmenių, nes kova su vaikų skurdu yra labiau susijusi su minimaliomis pajamomis, o ne su minimaliu atlyginimu. Kai kalbame apie minimalų atlyginimą, e, kyla tam tikrų abejonių dėl to pasiūlymo. Būtų atsižvelgiama į tą tokį mm, vidutinį atlyginimą. Tačiau čia jau tokios detalės, apie tai bus galima padiskutuoti vėliau. Dėkui, dabar Vengrijos atstovas, panas Lovarijų. Ačiū už suteiktą galimybę. Komisarė. Turiu pasakyti, kad mes pritarėme toms iniciatyvoms, kurios yra nukreiptos į tvirtos Europos kūrimą. Galiu pritarti visiems, kurie minėjo, kad Europos Sąjungoje to tikrai reikia, turi būti sudaryta tokia galimybė valstybėms narėms. O dėl socialinių iniciatyvų Man atrodo, kad tų iniciatyvų pagrindas turėtų būti strong, stipri ekonomika. Tačiau stipri ekonomika gali būti sukurta tik tada, jeigu pamatinės socialinės sąlygos yra teisingos. O kalbant apie darbuotojus, jie turi būti tinkamai kvalifikuoti, tai nubrėžia ir e, pačią ekonomikos padėtį. Vengrijoje yra virš 4 milijonų gyventojų ir e, virš 1 milijono gauna atlyginimą mažesnį už europinį vidurkį. Ta tikrai pasisakome už tokias priemonės, joms pritarėme. Nemažai valstybių narių jau turi patirties nustatydamos minimalų atlyginimą oficialiai ir mes itin atidžiai stebėsime šią iniciatyvą, ypač dialogą su nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis suinteresuotomis šalimis. Labai svarbu keisti savo patirtimi, tikrai labai svarbus klausimas. E, Mėly dalyviai, turiu pasakyti, kad 7 val. vertėjai turės baigti savo darbą, tad šiek tiek sutrumpinu pasisakymų laiką, minutė 20 e, dabar kiekvienam jūsų bus skirta. Ir dabar suteiksiu žodį Udemirov iš Europos parlamento. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos socialinė hartija turi tą ketvirtąjį straipsnį, kuriame kalbama apie teisę gauti e, padorų atlyginimą už darbą. Taip pat toje hartijoje yra paminėta, kad dirbantis asmenys turi gauti e, padorų atlyginimą, kad e, užtikrintų pragyvenimo standartą. Be abejo, galima diskutuoti, ką reiškia sąžininkas atlyginimas ar padarus atlyginimas, tačiau kaip be būtų, tie du kriterijai tikrai nekalba apie asmenys, kurie dirba ir vis tiek gyvena skurde. O skurdas yra aiškiai apibrieštas 60 procentų vidutinių pajamų. Tai yra tokia europinė apibrieštis. Žmonės gaunantis e, mažesnį nei 60 procentų vidutinio atlyginimo atlyginimą um, yra laikomi gyvenančiai skurde. Ir man atrodo, tikrai nepakanka kai kurių minėtos rekomendacijos šiuo atveju. Kai kuriuose valstybėse narėse yra tas minimalus atlyginimas, aš pati esu iš Vokietijos, ten taip pat yra nustatytas minimalus atlyginimas, tačiau jis toks mažas, kad asmenys ganantis tą atlyginimą, jeigu ir nesusidurs su skurdu dirbdami, tikrai nukentės išėję į pensiją. Man atrodo labai svarbu europinių lygmenių kalbėti apie sąžiningus atlyginimus, reikėtų kuo aiškesnių apibrieščių, kuo konkretesnių terminų. Dar vienas paskutinis komentaras. ES neturėtų numatyti jokios atlyginimų politikos. Tačiau svarbu užtikrinti vienodas sąlygas ir normalias pragyvenimo sąlygas visiems. No, mm, voy a hablar en parte como parlamentaria, pero también como español. Kalbėsiu kaip parlamentarė, bet taip pat kaip Ispanija, kadangi Ispanų vyriausybė nebuvo paėgi deleguoti parlamento narių iš Ispanijos, kadangi dar komitetai nėra susformavę. Ispanijoje dabartinė socialinė e, socialistų, dabartinė socialistų vyriausybė, kur yra koalicinė vyriausybė, e, prisėmė įsipareigojimą prieš parlamentą padidinti vidutinį atlyginimą iki e, tarpinės darbo organizacijos siūlomų rekomendacijų. E, Tai buvo padaryta taip pat susitarus su darbdavių konfiguracija Ispanijoje, tačiau tiesa yra ta, kad minimalus atlyginimas kartais gali padėti, pagerinti padėtį šalyje ir labai svarbu, kad Europoje būtų pasiūstas tinkamas signalas, jeigu norime gerinti patį valstybės narise. Mes norime atsikratyti skurdo ir be abejo nesikratysime jo vien tik tai panaudodami minimalų atlyginimą, tačiau tai yra svarbus instrumentas. Ispanijoje mes, socialistų frakcija, giname iniciatyvą, būtent nustatyti tokį atlyginimą. Tai spindi darbuotojų poziciją Ispanijoje, tačiau taip pat e, yra siekiama užtikrinti ir padorus atlyginimus visoje Europos Sąjungoje. E, ačiū pirmininkė toliau. Noriu kreiptis į komisarą, jums teko labai nelengvas uždavinys, kadangi minimalių atlyginimų klausimas iš tikrųjų e, nebūtinai pats populiariausias, nors daug kas e, to tikisi. Ir e, jūs susidurite su vadinama problema kabutėse, todėl kad jūsų viršininkė pasakė, kad turite rasti sprendimą šiai problemai. Tačiau na, tai bus nelengva. Kita vertus, na, ko gero, E, galiu patikinti, kad šiame nelengvame uždavinyje galiu patikinti jūs, jog sulauksite visokiojo papalaikymo iš mūsų kolegų parlamentarų, ypatingai iš šiaurės valstybių, bet kai kurių kitų. E, pavyzdžiui, šiaurės šalyse, Austrijoje, sakėm, veikia e, tokia sistema ir mums kyla klausimas, kaip tas paveiks mūsų jau galiojančią sistemą. Kita vertus, pirmiausiai reikia pasižiūrėti, E, ne tik į tos pavyzdžius, kur sistema veikia ir pasiteisina, bet ir į tos, kur kažkas nepavyko. Ten, kur, pavyzdžiui, trūksta socialinės partnerystės, ten, kur nėra socialinių e, kolektyvinių darybų. Ir galbūt e, galima būtų kreiptis į tas sistemas, kuriuose tokia sistema gerai veikia, stengiantis gauti rekomendacijų patirties, kaip tai padaryti. Na ir dabar mes turime laiko paskutiniam kalbėtojui. Dabar atsiprašau. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Aš noriu pasidžiaugti visomis tomis iniciatyvomis, kurios stiprina socialinę Europą. O ji yra būtina, kad apsaugotume pačius jautriausius ir pažeidžiamiausius asmenys, tai yra vaikus, o taip pat ir mažiausiai uždirbančius. Ir tai, žinoma, turėtų prisidėti prie didesnės, didesnio konkurencingumo Europos rinkoje. Jūs pasirinkote Europos komisiją investuoti į būtent MMA principų įgyvendinimą. Iššūkis ne iš lengvųjų. Žinome, kokia ir parlamento pozicija. Teks e, laviruoti tarp subsidiarumo principo, nacionalinių ypatumų ir pasiūlyti europinio masto iniciatyvą. Tai noriu paklausti, ar jūs e, galvojate apie kokį nors alternatyvių pasiūlymų pateikimą, kurie sustiprintų tą konvergenciją? Like we... Labai ačiū. Na, metas apibendrinti, taigi matau, kad visi matome sąsąją tarp sąžiningo minimalus lyginimo ir vaiko garantijos e, europinių mastų. Visi sutinkame, kad reikia tos vaikų garantijos, tačiau ne visi sutarėme, ar reikalingas europinis minimalus atlyginimas. Taigi, na, iš tikrųjų, iššūkis nemažas, nemažas iššūkis tenka ir, mister, ir ponui Šmitui, ir visai komisijai. Belieka tik palinkėti sėkmės. Na ir dar turiu du pranešimus. Tikiuosi, kad vertėjai dar pasiliks tai porą minučių, išvers. Pirmiausiai, jūs palydės e, iš parlamento rūmų į Europos istorijos namus, mėly kolegos. Ir dar noriu priminti, kad e, nepalikite nieko, nes kai jau išeisite iš šių rūmų, tai atgal patekti e, nebebus įmanoma. Todėl tikrai susirinkite viską, ką atsinešite. Dėkoju.